svarbus darbas ir Europos skaitmenėje darbo atvarkėje. Ir mes tikrai turime na, pakovoti, kad tas projektas būtų sėkmingas. Ačiū. Ačiū, ačiū komisijos nariai, kolegos diskusijos baigtos. Balsuojama bus per mini plenarinę sesiją Bruselėje po poro savaičių. Kitas pranešimas, parengtas Marit Paulsen, tai yra pranešimas dėl veiksmų plano dėl gyvūnų gerovės 2006-2010 metų analizės ir vertinimo. Matau pranešėją, žodis jai keturioms minutėms. Ačiū pirmininkė, ačiū. Labadiena, komisarė. Gyvūnų gerovė. Ne. Tai toks klausimas, kuris yra labai, kurį dauguma, didžioji dauguma mūsų piliečių, e, kuris liečia didžiąją daugumą mūsų piliečių. Ir lygiai taip pat yra klausimas, kuris liečia mūsų pačių tapatybę. Nes jis atspindi tai, ką mes patys apie save galvojame, ką mes galvojame apie Europą, ką mes galvojame apie mūsų civilizaciją ir apie jos turinį. Aš manau, kad tai yra labai svarbu, kalbant apie tai, kaip mes apskritai įsivaizduojame savo gyvenimą. Taigi šitą pranešimą prašiau su didelė Žemės ūkio reikalų komiteto narių parama. Jis apima situaciją nuo 6 iki 10 metų ir per tą laikotarpį tam nemažai projektų buvo patvirtinta ir, gyven, ir gyvendinta. Ir turiu pasakyti, kad kuomet peržvelgiau visus šitos veiksmus ir tuomet, kai pamačiau apie ateitį, apie veiksmų planą 11-15 metams, tai aš pagalvojau, kad vis tik tai gerai būtų sustiprinti kai kuriuos teisės aktus dabar egzistuojančius šioje srityje. Iš ties, šiandieną ypač kalbant apie paršelių direktyvą, jų gerovę. Mm kyla vis tas amžinas klausimas. Tai yra, kontrolės klausimas be abejonės, taip pat teisės aktų laikymosi klausimas, sankcijų klausimas, vis tie klausimai jis, jis, jis iškyla. Ir aš manau, kad be abejo reikia eiti toliau nei dabar e, šias rytį reglamentuojasis tekstai. Aš norėjau eiti toliau ir pažvelgti globaliau. Aš norėčiau, kad mūsų teisės aktai gyvūnų apsaugos srityje būtų globalūs, bendri, kad tai būtų e, pagrindinė Europos norma, reglamentuojanti vidaus rinką su atitinkamu lygiu reikalavimu, kurie būtų visur e, privalomi ir jų būtų laikomasi. Tai būtų tikra naujovė. Tai paskatintų ir konkurenciją ES viduje. Niekas negalėtų konkuruoti su uh, kaimynų būtent gyvūnų gerovės kriterijų pagrindų. Be to, galėtum taip pat parodyti, kad mes esame tie, kurie būtent užkelia reikalavimų kortelę daug aukščiau, nes tie reikalavimai griežtesni. Reikia, reikia užtikrinti apsaugą nuo neteisėtos konkurencijos su trečiosiamis šalimis. Mm, niekam nereikalingi griežtesni reikalavimai taikomi viduje, mūsų rinkos viduje, jeigu tie reikalavimai nebus taikomi atei... išėjams iš trečiųjų valstybių. Mes turime mokėti už mūsų gyvūnų apsaugą, mes tai darome, tačiau taip pat mes turime gauti ir naudą iš to. Štai kokias išvadas padariau. Taigi, reikia tinkamą organizuotos sistemos. Taigi, Dabar kyla klausimas, ar reikia sukurti naują agentūrą ar priežiūrą instituciją? Jau pakankamai tų institucijų, tikrai jų yra ir, ir mokslinio institucijų, kurios labai puikiai veikia Europoje, tačiau jų darbą reikia koordinuoti. O svarbiausias dalykas, mano manimu, yra kontroliuoti, kaip naudojami antibiotikai e, gyvūnų e, auginimo vietose. Ir kalbu ne tik tai apie antibiotikų E, likučių, pėts, prasme, pėtsakus mūsų vartojame maiste. Antibiotikai apskritai yra bendras pavojus, bendra rizika mums visiems. Tiek gyvūnams, tiek ir žmonėms. Ačiū. Spontaniškai pasakymai ponas Deivis. Ačiū, ponė pirmininkė, norėčiau paminėti tą teisės aktą. Uh, kuri, kai komisaras dar buvo, e, energetikos komisaras buvo e, irgi jo kruojamas ryčiai aktualus klausimas, tai yra vištų dedeklių, e, dedeklių direktyva. Ji turėjo būti atnaujinta ir aš maniau, kad tai galėtų kainuoti tūkstančius. Daugeliu atveju komerciniuose centruose tai kainavo milijonus, kadangi kalba eina apie labai sudėtingus įrenginius. Ir dauguma valstybių, ūkininkų investavo daug lėšų tam, kad būtų uh, pakelti iki šio lygmens gyvūnų apsaugos standartai. Tačiau aš norėčiau, kad visoje ES būtų laikomas iš šių standartų iki metų pabaigos. Panašu, kad taip nebus. Ir aš norėčiau sužinoti, kokiu veiksmu imsis komisija, inicijuos kokius veiksmus tam, kad būtų užtikrintas laikymasis visų, visų ES lygmenių. Pranešėjas siūlo draus, draudimą tuo atveju, jeigu yra nesilaikoma standartų. Aš tiesiog, na, gal tam ir nepritarčiau, bet norėčiau, kad Europos komisija norėtų aktyviai reikalauti, kad ES ūkininkai laikytųsi šių bendrų standartų ir visiems būtų sukūriamos vienodos darbo sąlygos. Ačiū, ponas Dunkanas. Merci, merci monsieur le président. Merci, euh, madame. Ačiū, pirmininkė. Ačiū pirmininkiai, atsiprašau, pranešėjai Pavilson už pranešimą. Norėčiau padėkoti ir įvairiam šešėliniam pranešėjam, kurie prisidėjo prie dokumento e, rengimo ir konkrečiai e, poniai iš mano e, frakcijos. Šis klausimas domina visas ES valstybės, nes visi vartotojai yra informuoti apie tos klausimus, tačiau ES teisės aktai siekiama sukurti labai aukštus standartus ir manau turėtumėm jais remtis labiau tarptautinėse dėrybose, konkrečiai stebint e, produkcijos importą. Tačiau jau buvo minėta, kad taisyklių gyvenimas kainuoja ir kiekvieną dieną suvokiama, kad kainos didėja augintojams operatoriams e, kainos e, didėja būtent šiuo metu, kai jaučiamas didelis poveikis žemės ūkio produkcijai. Jeigu mes išleidžiame 500 e, milijonų eurų per metus BŽP įgyvendinimui, tai iš tiesų gyvūnų gerovė yra tas rytis, kur reikalingos tam tikros kompensacijos. Pane Densila. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti tiem, kas e, siūlo šiame pranešime gyvūnų gerovės sprendimus. Tai labai sudėtinga BŽP e, dalis, nes e, gyvūnams reikia numatyti minimalę gerovę, bet tų standartų gyvūnai negali gyventi sveikai Ir kaip tik tai todėl reikia pakeitimų jų aplinkoje. Todėl manau, kad ES lygmenių reikėtų skatinti konkurencingumą žemės ūkio sektoriuje, turime skatinti gyvūnų gerovės nuostatų įgyvenimą šioje srityje. Valstybės narės turi peržiūrėti savo metodus taikomus gyvūnų auginimui ir turėtų pakeisti pasenuosius metodus naujais metodais, kuriais atsižvelgiama į gyvūnų gerovę. Ir turime didinti biologinį gyvūnų potencialą. Ir taip pat turime užtikrinti didesnę maisto saugą, didesnį maisto saugumą tam e, būtinus europinius fondus lėšas e, turime parūpinti, tačiau reikia e, taip pat pasinaudoti visiškai ir technologiją, kad būtų galima didinti gyvūnų gerovės apsaugą. Dėgiant naujus sprendimus turime įtraukti piliečius, pilietinę visuomenę, visas suinteresuotas šalis, nes įvairių valstybių narių skirtingi prioritetai. Pane Jatemaki. Ačiū. Gyvūnų sveikatos klausimas. Tai yra visuomenės, kurioje gyvenam, išsivystimo matas ir turime užtikrinti, kad turėtumėm tinkamas teisinės nuostatas, tinkamai stebėti jų gyvendinimą. Girdėjome apie gyvūnų transportavimą, matėme baisius vaizdus su tuo susijusius spaudoje, televizijoje ir tikiuosi, kad e, kalbant apie gyvūnų transportavimą, apskritai apie gyvūnų aps, apsaugą, komisija greitai ir ištingai imtis, imsis veiksmų. Mes na, e, turime užtikrinti garantiją, kad su gyvūnais būtų e, tinkamai elgiami. Žodis komisijos nariui Piebalksui. Pirmininkė, gerbiami parlamentarai, norėčiau padėkoti parlamentui, ypatingai poniai Paulsen, už iniciatyvą rengiant šį pranešimą dėl ES veiksmų plano siekiant užtikrinti gyvūnų gerovę. Šis pranešimas ne tik atspindi tai, kas įvyko, bet taip pat yra ten ir daug naudingų idėjų dėl to, kokia galėtų būti gyvūnų gerovės strategija ateityje. Veiksmų planas, kuris buvo patvirtintas 2006 metais, buvo gan sėkmingas. Jame buvo apvienytos kelios iniciatyvos ir sukurta bendra gyvūnų gerovės vizija ir kan planas buvo gan sėkmingai gyvendintas. Tačiau komisija pritarė tam, kad per, na, kaip buvo pasakyta, per spontaniškus pasisakymus, plano įgyvendinimas vis dar kelia problemų ir reikia imtis pastangų tam, kad šis planas būtų sėkmingai įgyvendintas. Na, o dėl Kriso Deiviso klausimo atsakymą pateiksime raštu, kadangi Tai yra labai specifinis klausimas, tačiau komisija tikrai daug dėmesio skiria įgyvendinimui, kadangi taisyklės primamos tam, kad jos būtų įgyvendinamos. Ne tik kalbant apie įstatymus, bet ir bendrai siekiant užtikrinti sąžiningą konkurenciją. Taip pat mes irgi norime skatinti sąžiningą konkurenciją tarp ES ir ne ES gamintojų. Gyvūnų gerovė yra labai svarbus klausimas, kuris taip pat turi būti ginamas ir PPO dėrybose, kai kalba eina apie neprekybinius, daly, neprekybinius klausimus. Taip pat dabar reikalingas naujasis veiksmų planas 2011-2015 metams. Džiaugiuosi galėdamas Jūs informuoti, kad komisija darbą jau yra pradėjusi šiuo klausimu ir mūsų siekis yra sukurti naująją strategiją, siekiant užtikrinti gyvūnų gerovę, kuriame būtų taikomas e, holistinis požiūris, kad būtų atsižvelgiama į ES gamintojus, į kitas e, priemonės, e, kad būtų užtikrinamas konkurencingumas. Pranešime taip pat, ponia Paulsen, 13 konkrečiai straipsnėje ES sutarties 13 straipsnėje kalbame apie tai, kad reikia atsižvelgti į visus gyvūnus, Ir taip pat e, jūs kalbate apie bendrą gyvūnų gerovės įstatymą, įtraukiant visas gyvūnų rūšis. Tas pasiūlymas yra gan įdomus. Tas bendrasis įstatymas galėtų būti ateities iniciatyvų pagrindas, kalbant ir apie teisėkurą, ir e, kalbant apie vartotojų švietimą, aukščiausių standartų propagavimą. Taip pat e, esu dėkingas už jūsų paramą, kuriant Europos gyvūnų sveikatos centrų tinklą. E, tai padėtų ES institucijoms, valstybėms narėms, kitiems, kitoms suinteresuotoms institucijoms propaguoti Europos e, gyvūnų gerovės iniciatyvas. Ir šioje strategijoje, aišku, reikia atsižvelgti į kaštus ir konkurencingumą, turime užtikrinti nuoseklumą tam, kad mūsų politikoje būtų atsižvelgiama į pasiūlymų tvarumą, būtų vertintas iš pasaulinės perspektyvos. Taip pat pranešime kalbama, kad ES biudžetas turėtų atspindėti mūsų siekius, kad būtų numatyti pakankami e, fondai, pakankamos lėšos e, naujoms technologijoms e, gyvūnų gerovės srityje. Taip pat pranešime kalbama apie tai, kad reikalingos lėšos stebėsenai ir e, remia ir paramai Europos gamintojams. Taigi komisija sveikina šias idėjas ir e,